possiamo riprendere il dibattito. Kągi, pradėkime diskusijas. Pirmasis kalbėtojas tarybos vardu. Ponas Nikola Šmit. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Voilà tout de suite. Voilà. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, pabėgėlių srautų problema buvo sukelta konfliktų Sirijoje ir Irake ir taip pat kilo dėl tos krizės, kurią mes pažįstame jau kurį laiką, krizės Afganistane, ir Afrikos kišulyje. Tas sprendimas, kurį prieėmė vyriausybių valstybių vadovai per savo neformalų susitikimą rugsėjo 23 dieną, patvirtino rimtus ES įsipareigojimus vidaus ar išorės politikoje, humanitarinės pagalbos politikoje, bandant spręsti šią krizę. Kalbant labai konkrečiai, norėčiau pasakyti, kad turime skirti reikiamus išteklius tam, kad būtų galima finansuoti humanitarinės pagalbos institucijas, kurios veikia vietoje. Taip pat turime padėti jungtinių tautų pabėgėlių vyriausiam galiotiniam pasauliniai maisto programai tam, kad būtų galima padėti pabėgėliams jų kilmės šalyse – Turkijoje, Jordanijoje, Libane ir Irake. Sirijoje esame pagrindinis donoras, bandant išspręsti šią labai sudėtingą krizę šalyje. Taigi mes bandome įsteigti patikos fondą, kurio pagalba būtų galima įgyvendinti labai konkrečius projektus, tokiu būdu galėtų padėti pabėgėliams svarbiausiose srityse, tokiuose kaip švietimas arba jaunimo užimtumas. Ir aš, aišku, kalbu yra apie Masat fondą, kuriam irgi trūksta finansavimo, ir Afrikos patikos fondą. Taigi čia reikia bendrų pastangų ir tą turi daryti ir Europos parlamentas, ir valstybių vyriausybių vadovai. Kalbant apie vidaus politiką, taryba įvertina krizės mastus ir tai, kad skubiai ir veiksmingai ir greitai reikia reaguoti į pabėgėlių humanitarinę padėtį, imtis visų priemonių, kad šis klausimas būtų sprendžiamas prioritetinė tvarka. Dėl šios priežasties du teisingumo ir vidaus reikalų ministrų neįliniai posėdžiai įvyko. Rugsėjo 14 ir 22 dienomis taip pat jau numatyti ir kiti susitikimai dar mūsų pirmininkavimo metu. Tokiu būdu mes bandome atsižvelgti į vadovų tarybos balandžio ir birželio mėnesiais pateiktas išvadas, turime reaguoti į tas išvadas ir imtis tų priemonių, kurias pasiūlė komisija rugsėjo 9 dieną. Kaip darbo ir užimtumo ministras aš vakar surengiau ministrų pietus ir ten buvo kalbama apie tai, ką Europos komisija galėtų kaip Europos komisija galėtų padėti toms valstybėms narėms, kurios priima daugiausiai pabėgėlių, kad būtų galima tinkamai juos integruoti, kad būtų galima suteikti jiems galimybę įsidarbinti, surenkti kalbos kursus, įvertinti jų profesinės kvalifikacijas, užtikrinti vaikų švietimą ir panašiai. Komisijos narė ponė Tyson mums pristatė keletą pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima panaudoti Europos socialinio fondo lėšas tam, kad būtų galima skirti pagalbą šiems žmonėms. Ir mes ketiname ir toliau EPSCO rėmuose svarstyti tuos pasiūlymus tam, kad būtų galima nuosekliai ir solidariai įgyvendinti šias priemonės tose šalyse, kurios priima daugiausiai pabėgėlių. Visos šitos pastangos leidžia ir turės mums leist, leis mums pasiekti tikrai svarbių ir ženklių rezultatų per, ko galima, trumpesnį laikotarpį. Būtent rugsėjo 14 dieną tarybos sprendimas buvo patvirtintas dėl laikinųjų priemonių, suteikiant tartautinę apsaugą e, Italijos Gresijos atžvilgių, kad būtų galima užtikrinti 40 tūkstančių pabėgėlių perskirstimą. Rugsėjo 22 dieną taip pat taryboje buvo priimtas antrasis sprendimas, pagal kurį 120 tūkstančių žmonių perkelimas ir perskristimas yra numatytas iš Italijos ir Graikijos į visas kitas valstybės narės, kurios turės e, juos priimti. Taigi aš norėčiau pažymėti, kad pirmieji karštieji taškai jau veikia Ir aš suprantu, kad kiti karštieji taškai taip pat greitai pradės veikti. Buvo Italija, Italijos ir Graikijos pasiūlytas veiksmų planas ir ekspertų forumas buvo surinktas, kurį suorganizavo komisija, dalyvaujant ESO agentūrai, taip pat strateginis imigracijos komitetas ir prieglopšio ir pabėgėlių e, ekspertų grupė taip pat apsvarstė tam tikrus pasiūlymus ir buvo aptartas detaliai labai paskirstimo perkelimo planas. Tarybas, tarybas sveikina puikų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, analizuojant šį sprendimą. Tai rodo, kad yra bendros ir bendro noro ir valios pasiekti konkrečių rezultatų tam, kad pabėgėliams būtų suteikta pagalba ir tos valstybės narės, kurios labiausiai susiduria su šia problema, irgi turi susilaukti paramos. Dabar kalbant apie pabėgėlius ir jų humanitarinę padėtį, tuos žmonės, kurie bando patekti į ES, kirstami viduržėmio jūrą arba mes čia ypatingai e, tikimės labai konkrečių rezultatų iš valetos viršūnių susitikimo, kad būtų galima iš esmės kalbėti apie imigracijos priežastis ir užtikrinti pabėgėlių apsaugą, kovoti su e, priekeiviai žmonėmis, užtikrinti redmisijos ir sugražinimo politiką mes, pirmininkaujantį valstybę, esame įsitraukę į valstybių narių mobilizavimą, pagrindinių partnerių mobilizavimą tam, kad pasiektumėme pagrindinių tikslų ir kad užtikrintumėme tinkamą finansavimą. Kalba eina apie 1 milijardą eurų papildomų lėšų tam, kad galėtume padėti humanitarnėms institucijoms veikiančioms šiuose, šiuose regionuose. Tai yra taip pat papildomos 48,5 milijonų eurų sumos. Prancūzija ir Vokietija taip pat 100 milijonų eurų papildomai yra nusprendusios skirti. Tos pastangos yra labai svarbios Europos Sąjungai, bet čia reikalinga parama, visos tarptautinės bendruo, bendrijos parama. Ir mes dėl to sveikiname tai, kad Vokietija didžiojo septintuko septintukų pirminkantį valstybė ketina sušaukti atitinkamą renginį Junktinių tautų generalinės asamblėjos rėmuose, kur būtų galima 1,8 milijardo eurų papildomai numatyti šią, pro, šią problemą įspręsti. Kaip jau žinote, komisija e, paskelbė savo siūlymą dėl taisomojo biudžeto ir mes, pirmininkaujantį valstybę, esame pasirengę pritarti šiam siūlymui taryboje. Aišku, reikalinga aktyvi Europos parlamento parama tam, kad būtų galima greitai ir ištingai gyvendinti priimtus sprendimus ir atlikti tinkamus biudžetinius pakoregavimus. Aš nebejoju, kad mes galime pasikliauti jūsų paramą ir norėčiau už tai padėkoti. Dėkui. Merci beaucoup, monsieur le ministre Schmidt. Labai ačiū. Ačiū pirmininkaujančiojam Luksemburgui, ačiū ponė Šmitai, o dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui ponui Timermans. Ačiū ponė pirmininkė. Šiandien mes visi patiriam išbandymą. Didžiausias išbandymas Europai tenka per kartų kartas paskutinėsis dabar išbandoma, išbandomi mūsų pajėgumai e, veikti humanitarnės krizės akivaizdui. Ir e, vėlgi e, iš, išbandomas mūsų suvokimas, kad tai, ką mes turim imtis, turim imtis ES lygių. Ir čia savotiškas išbandymas tenka kartu mums, mūsų bendroms, europinėms vertybėms. Apie tai buvo jau kalbama šį rytą kai žmonės sako, kad e, tie dauguma tų žmonių, kurie atvyksta į Europą, nėra iš tikrųjų pabėgėliai, tai žmonės ieškantis geresnių ekonominių sąlygų. Tai tie argumentai nepagristi, nėra jokių mokslinių įrodymų. Ir tokie argumentai sklando čia, šiuose rūmuose. Nes Nes e, vėlgi aš tikiuosi, kad tie dabar, kurie atmeta visą tai, kas mm, daroma, ir kad e, iš tikrųjų, kad reikėtų suvokti, kad čia mes kalbam apie žmonės, kurių dauguma pabėgėlių. Ir kad e, iš tikrųjų išvada tokia, kad reikia ES lygio sprendimų. Tokie yra faktai. Be to, čia buvo pasakyta, e, buvo pasakyta, čia gal kas nesutiktų, buvo pasakyta, kad važiuokit į pabėgėlių stovyklas ir kalbėkite su žmonėmis, bet tai aš būtent ir darau, bet kita vertus jūs turbūt nenorit e, išgirsti apie tai, ką aš kalbėjausi stovyklose. Nes tokiuose aplinkybėse baime mm, yra labai svarbus veiksnys. Daugelis Europos piliečių bijo, bijo pabėgėlių. O žinot, žinot kas būna, kai, kai, kai, kai, kai, kai bijai. Tai paprastai ieškai tada savo baimės priežasčių. Ir tokiu būdu atsakinga politika tai nekurstyti baimę, nekurti stereotipų, neskirstyti žmonių į grupės. Ne. Reikėtų pateikti problemos sprendimų, konkrečių sprendimų, užuot kurščius žmonių baimę ir kad vėlgi per kitus rinkimus susirinktum daugiau balsų. Tad iš ties E, čia mums tenka išbandymas, ar išlaikysim savo integrumą, ar tiesiog imsimės labai lengvų sprendimų, e, kurie kils iš baimės. Tad aš tikiuosi, kad mes visi vis dėlto būsim atsakingi. Praėjusią savaitę taryba elgėsi atsakingai, e, kurdama, atverdama kelią sprendimams, kurie dabar gali būti gyvendinti. Dabar trumpai juos išvardinsiu. Praėjusią savaitę nuspręsta stiprinti išorės sienas, e, didinti finansorius ir žmogų išteklius agentūrose, Frontex, Europole, didinti finansavimą, e, vidaus reikalų finansavimo programams 100 milijonų eurų paramai labiausiai nukentėjusiems valstybės narėms, nes esamos lėšos jau išnaudotos, didelė dalis šių pinigų bus skirta humanitariniams poreikiams, E, būstą, šios sveikatos priežiūrą užtikrinti. Mes pagreitiname pasirengimą Vakarų Balkanų konferenciją kitą ketvirtadienį, pagreitiname e, paramą paramos komandoms, kad jie galėtų registruoti migrantus ir paimti jų e, piršto atspaudus. Mes iš tikrųjų darome skirtumą tarptų, kurie ga, gali turėjo gauti na, prieglopsį, kurie ne. Taip pat e, siekiame prisidėti daugiau per valstybinarių išlaidų, išlaidų, taip pat jungtinių tautų pabėgėlių tarnybai skirti vieną milijardą, kad būtų galima pasirūpinti pabėgėliais iš Sirijos regione, padėti Turkijai ir Jordanijai susidaroti su krize per Sirijos regioną patikos fondą, taip pat e, Afrikai e, skirti paramą ir e, kitiems dalykams. Tai yra svarbus sprendimai ir juos reikia įgyvendinti. Jeigu juos įgyvendinsime, tai suprasime, kad problema nėra ta, kad nežinoma, ką daryti, kaip ir kitose srityse mums trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Aš, mes galime su to susidaroti. Aš sutinku su kanclere Merkel. Aš neturiu jokių abejonių dėl to spektrum, mums reikia spręsti ir moralinės rizikos pavo, e, problemą. Valstybės narės turi pasitikėti kitomis valstybėmis narėmis, kad ir jos padarys joms tenkančius, tenkančius darbus. Ir e, taip užtikrinsime, kad e, išorės sienos bus kontroliuojamas, kad žmonės bus registruojami, kurie ten atvyksta. Ir kad valstybės narės demonstruos solidarumą su tomis, kurios patiria didžiausią naštą. Taigi reikia daryti, ką esame sutarę daryti ir pasitikėjimas Europą padidės. Taip pat ir tarpusavio pasitikėjimas padidės, ko mums ir reikia. Kaip jau sakiau anksčiau, ateina žiema, kalbėjausi su pabėgėliu vyriausiai galiotiniu Gutierresu vakar, jis aiškiai sakė, mes galime pasirūpinti tais pabėgėliais ir jų stovyklomis ar ten žiemai, tačiau negalime pasirūpinti tais žmonėmis, kurie juda, kurie juda nenuspėjamai, greitai, negalima parūpinti apsaugos nuo žiemos jiems. Ženevoje uh, buvo pasveikinti ES žingsniai. Tai yra 200 milijonų e, jungtinės tautoms maisto programai ir 200 milijonų kitai paramai, 300 milijonų humanitariniai pagalbai kitais metais. Kaip žinote, mes prašome valstybės narės taip pat atitinkamai skirti lėšų. Valstybių narių e, vadovai sutiko tai padaryti. Aš e, ketinu inventorizuoti šios, šių pažadų vykdymą per kitą vadovų tarybą. Aišku, suprantame, kad vienas milijardas nėra daug humanitariniai pagalbai. Aš esu vėlgi labai dėkinga šiam parlamentui, dar kartą, kuris e, parodė pavyzdį ir greitai patvirtino biudžeto pasiūlymus, kurios patikėme praėjusią savaitę. Parlamentas kaip institucija prisėmė savo atsakomybę e, tikrai garbingai. E, Sirijos e, patikos fondas turi pasiekti vieną milijardą ir reikės to, kad susidarotume su iššūkiais žiemą. Humanitarinė pagalba yra šios dienos žodžiai. Ir būtina ne tik finansavimo, reikia ir atitinkamo mechanizmo e, žmogiškų išteklių. Tie iššūkiai labai svarbus mūsų, mano kolegų e, Avramopolos, Andriukaičio darbe. Taigi apsaugos mechanizmas e, bus aktyvuotas, turime tai padaryti greitai, nenorime švaistyti laiko, norime veikti greitai. Prieimimo pajėgumų didinimas Graikijoje taip pat yra labai skubus dalykas, čia darbuojamės kasdien, pirmininkas Junkeris paskyrė žmonės, kurie turi na, koordinuoti Europos ir nacionalinius išteklius ir mechanizmus, be tų pajėgumų didinimo niekas nesuveiks. Graikija turės atskirą programą su jungtinių tautų pabėgėlių tarnyba ir Graikija turi grįžti į Dublino sistemą. Aš sveikinu Graikijos vyriausybę, kad jie įsipareigojo tai padaryti. Aš nesakysiu, kad viskas, viską jau padarėme, kad pasirengtume žiemai. Komisija pasiūlė visas operatyvinės ir biudžeto priemonės, kurios reikalingos e, tiek ES, tiek už ES sienų. Turkija Kaip sakė pirmininkas, e, čia irgi e, dirba su mumis ir šiandien po pietų mes dar informuosime jūs apie artimiausius žingsnius per ateinančias kelias savaitės. Kadangi tuo metu, kai dirbame su tą humanitarinę situaciją, turime nepamiršti platesnių problemų, e, situacijos priežasčių. Aš tiesiog paminėsiu tai, ką sakė pirmininkas Junkeris apie tai pabėgėliai, kurie bėga nuo karų ir persekėjimo, pasirengia rizikuoti bet kuo. Ir jie ir toliau bėgs, tiesiog jie neturi kitų galimybių. O mes neturime kitų galimybių tik tai užtikrinti jiems prieglobsti, juos apsaugoti čia, Europos Sąjungoje, taip pat ir kitose šalyse, kur jie atvyksta. Pats laikas atkurti pasitikėjimą mūsų pajėgumais, mūsų sugebėjimais, spręsti šias humanitarinės problemas veiksmingai kartu. E, mes tai galime padaryti. Much, Vice... Ačiū, vicepirmininkė Timermansai. Dabar prasidės diskusijos. E, balsavimas numatytas 12.30. E, o kalbėtų yra 40. Prašau visų laikytis pasisakymui skirto laiko. Ir kita kalbėtoja, kitas, kita kalbėtoja ponia Vozenberg. Ačiū, pirmininkė. Diskusijos dėl pabėgėlių yra anksčiau vykusių diskusijų tasa. Jūs teisingai pastebėjote, kad Europos Sąjunga Europos sąjunga yra vienintelė gebanti išspręsti šią problemą. Tačiau mums reikia visų pirma politinio sprendimo. Pirmininkas Tuskas kalbėjo apie valstybių narių solidarumą. Be abejo, jo reikia. E, būtina e, ginti sienas laikantis ES teisės aktų. Tačiau šių problemų neišspręsime, jei e, neužtiks, neužtikrinsime veiksmingo bendradarbiavimo su pabėgėlių kilmės šalimis. Kaip žinote, Europos Sąjunga yra viena iš pabėgėlių krizės sukėlėjų. Tačiau reikia pasirašyti sutartis su, ir su pabėgėlių tranzito valstybėmis. Turkija. E, prezidentas Erdoganas vakar kritikavo mus dėl to, kad negalime mm, priimti 200 tūkstančių pabėgėlių ir pasiūlyti tiems žmonėms humanitarinę pagalbą, kad tuo tarpu jis priėmė 2 milijonus žmonių, tačiau jis pamiršo paminėti, kad jis sulaukė didžiulės paramos, milijardų eurų pagalbos ir nesilaiko susitarimų pasirašytų su Europos Sąjunga ir Graikija. Europos Sąjunga šios problemos neišspręs, nes tai yra humanitarinė problema ir ji susijusi su žmogaus e, instinktu išgyventi. Humanitarinės pagalbos šiomis dienomis reikia ne tik valstybėse narėse, tiksliau tose šalise, kurios yra pakeliu Europos Sąjunga, tai yra Balkanų šalise, tačiau reikia humanitarinę pagalbą teikti ir pačioms krizės regiono šalims. Turime padėkoti tiek savanoriams, tiek kitiems padėjėjams, kurie iki visko išsekimo e, Serbijoje, kitose pabėgėlių stovyklose, taip pat ir Müncheno centrinėje geležinkelių stotyje. Žinoma, reikia finansuoti šią pagalbą, todėl taryba tinkamai pasielgė skirdama daugiau išteklių. Tačiau kur mes būtume šiandien, pagalvokime, jeigu valstybės narės būtų įvykdžiusios anksčiau prisimtus įsipareigojimus, kur yra tie 0,7 procentai nuo BVP vystomajam bendradarbiavimui. Dabar svarbu pagaliau pradėti vykdyti mokėjimus ir greitai imtis veiksmų. Tie pabėgėliai, kurie daug iškentėjo, tikrai nusipelnė šių pastangų. Ponai Stevensui vieną minutę. Poniai. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Turkija dabar gauna finansinę paramą iš ES, kad tinkamai priimtų ieškančius prieglopščių. Čia reikia atsižvelgti ir į e, neįgalių žmonių padėtį, kurie, neįgalių žmonių, kurie pabėgę iš Sirijos ir paprasčiausiai neturi pakankamai lėšų, kad galėtų sumokėti už kelionę į Europą. Šiems žmonėms reikia ypatingos paramos, dažnai jiems reikia, jiems reikia taip pat e, medicininės, medikų pagalbos. E, taip pat reikia nepamiršti ir vaikų, kurie gyvena stovyklose, jie nelanko normalios mokyklos. E, taip pat akliems vaikams reikia atitinkamų mokymo priemonių, brailio raštu ir panašiai, taigi reikia atsižvelgti į specifinius pabėgėlių poreikius ir teikti jiems atinkamą pagalbą. Dabar ta pagalba nėra teikiama arba teikiama nepakankamai. Aš to pati įsitikinau, lankydamas iš metų gegužės mėnesį Jordanijoje vienoje pabėgėlių stovykloje. Tos lėšus, kurios tinkamai ir išmintingai panaudojamos, gali tikrai e, labai didelį mastų pakeisti pabėgėlių stovyklos gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę gerąją prasme. Pone Vikstram žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Turkijai, Jordanijai ir Libanui šioms šalims, kurios iki šiol e, priėmė nuo 3 iki 4 milijonų iš visų 10 milijonų Sirijos pabėgėlių. Tuo tarpu mes 28 ES valstybėse narėse iki šiol priėmėme tik tai 500 tūkstančių maždaug. Mes esame turtingiausias pasaulio kontinentas ir tik toks yra mūsų indėlis į šios problemos sprendimą. Kai kuriuose valstybėse narėse ir aš norėsiu įvardinti, pavyzdžiui, Vengrijoje Pabėgėliai sutinkami apsitvėrus spigliuotą vėlą. Jų atžvilgiu yra naudojamos ašarinės dujos, kitaip yra žemim, žeminami. Buvo netgi patvirtintas tinkamas įstatymas Vengrijoje, pagal kurį Vengrijos piliečiai, kurie suteikė paramą pabėgėliams, priimdami juos į savo namus, rizikuoja būti pasodinti į kalėjimą trejiems metams. Ir jų kaimynai yra raginami pranešti apie tokį elgesį. Ar tokią Europą mes norime matyti, ponė pirmininkė? Ar tokią Europos Sąjungą mes norime matyti? Po antro pasaulinio karo laikų dar ne viena valstybė narėje tokie statymai nebuvo priimti. Ir aš tikrai, man tikrai didelė gėda dėl to, kokie, į kokią padėtį mes patekome. Mes tikrai galime daugiau nuveikti pasaulius. Mūsų žiūri, kaip praėjusią savaitę lankiausi JAV, ten kalbėjo Orbanas ir atkreipė dėmesį dabartinę padėtį, tai jeigu dabar ta padėtis tokia, kokia jį bus ateityje. L'onorevole Juaisti non è in aula, la parola all'onorevole Sargentini. Pasidžentinis žodis. Ačiū pirmininkė. Taip kaip mes elgiamės su pabėgėliais, daug ką pasako apie mūsų vertybės ir mūsų visuomenę. Ir aš tikrai <clears throat> stebiuosi tais, kurie stengiasi priimti didelius kiekius pabėgėlių savo namuose, geležinkelių stotise ir kitur. Ir kita vertus, aš taip pat negaliu susirėti ir tomis šalimis, kurios apsitveris spigliuota vėla ir maistą dalina pabėgėliams mėtydami jį per tvorą. Ir e, dabar visi mėginimai pakeisti arba aptarti padėti Vengrijoje bei e, kaip nors įvertinti Viktoro Orbano veiklą Europos parlamente yra sistemingai blokuojami. Vakar vakare tą darė socialdemokratai. Jeigu mes e, sąžiningai nebūsime vieni kitų atžvilgių, tai kaip mes galime sąžiningai elgtis pabėgėlių atžvilgių? Ačiū. Honorable Sargentini, there is a blue card for you. Pone Sargentini, yra mėlynoji kortelė jums. Ar sutinkate atsakyti? į klausimą. Ponas Baltstų, prašau. Du trumpus klausimus noriu užduoti. Ar mes iš ES valstybių narių tikimės, kad jos tinkamai saugos išorės sieną laikydamosi patvirtintų taisyklių? Toks būtų pirmas klausimas. Vengrijos sieną kirto 300 tūkstančių žmonių iš Serbijos ir Kroatijos pusės. Serbija ir Kroatija yra saugios trečiosios šalis ir e, į jas patekę pabėgėliai turi jausti saugus. Kodėl jie vyksta toliau į Vokietiją? Todėl, kad yra ekonominiai migrantai. Prašau atsakyti į klausimą. Pone. Aš esu e, rinkimų Tanzanijoje stebėtoje ir e, stebėjimas nėra veikimas. Tai, ką Vengrija daro palei sieną, nėra stebėjimas. Tai yra e, asmenų atstumimas, o pagal mūsų įstatymus tai draudžiama. Toliau, pone Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Šiandien dar kartą girdime argumentus apie mažesnį blogį. Atrodo, kad jie dominuoja Europos Sąjungoje šiomis dienomis. E, pasitenkinama laikinomis priemonėmis priimti 200 tūkstančių pabėgėlių ir planuojame priimti dar 120 tūkstančių. Tačiau e, eksperimentinio projekto idėja žlugo e, pagal Dublino reglamentą nepavyko patvirtinti nuolatinio mechanizmo. E, tai tos laikinosios priemonės galioja jau daugelį mėnesių parlamento, į parlamento nuomonę komisija neatsižvelgia. Migracija yra pasaulinis ir sudėtingas reiškinys. Reikia kalbėti apie prieimimą žmonių, tačiau turime gilintis į priežastis, kurios, kurios sukėlė e, konfliktą ir e, kalbėti apie tai, kad stinga pagrindinių išteklių, kas e, stovi už ginklų pramonės, už, gin, už prekybos ginklais. Mes pasisakome už jos uždraudimą, kalbame apie teisę to patikimo į ES galimybės. Kartu Mistrai Tritono operacija Tai padėtų. Tik vienas dalykas padėtų sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigus ir padėti žmonėms saugiai pas, pat, patie, patekti čia. Mes siūlome keisti Dublino konvenciją, kad e, tuos srautus valdytume ex ante, o ne ex post. Ponas Fontana, ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šiuose diskusijose mane labiausiai stebina e, dėl, nepaisant visų aspektų, dėl kurių sutarėme, kad mes pamirštame pagrindinę problemą, tai yra e, ISIS e, Sirijoje. Nežinau, ko, nesuprantu, kokią strategiją ES vykdo e, dėl ne ES valstybių, tačiau ES tyli, jei norime suteikti tikrą pagalbą pabėgėliams e, bėgantiems nuo, nuo karo, geriausia būti tą karą užbaigti. E, girdėjau kalbant apie baimę. Ir aš turiu pasakyti, kad e, man kelia baimės tie, kas sukėlė šią e, situaciją, kas paskatino migrantų srautus, nieko nedaro. Netiesiogiai už tai atsakingas asmuo nominuotas Nobelio premijai. Manau, kad atėjo laikas ES pradėti mąstyti šiek tiek kitaip, laisviau. Ačiū. Toliau ponas Sinadinos. Prieš metus komisijos narys Avramopoulos pasakė, kad negryšime į e, uždarų sienų Europos žemyną ne, negrįšime prie, prie politikos e, uždaryti mūsų sienas. Ar jis patenkintas šiandienos politika? Šiandien šimtai tūkstančių migrantų e, pateko į Europą, džihadistai pasinaudojo galimybę patekti, tūkstančiai e, žuvo viduržėmio jūroje, mes negalime valdyti tų srautų, mes negalime pasiūlyti to, ko reikia e, tiems pabėgėliams. O šalis kaip e, Vokietija ir Slovenija įvedė sienų kontrolę. Kitos pasitelkė e, ginkluotasias pajėgas pabėgėlių kontroliai. Neišspręsime problemų vien tik siūlydami pinigus. Europa turi suvokti, kad turime stovėti su tais, kurie kovoja prieš aisis. Turime Turkiją priversti laikytis įstatymų ir užtikrinti, kad pabėgėliai kertantis jos sienas, ateinantis per Siriją, turėtų galimybę prieglapšio prašymus pateikti toje šalyje, o ne Europoje. Pat pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia, labai džiaugiuosi tuo, kad valstybės narės kartu su komisija pagaliau ėmėsi konkrečių veiksmų ir žingsnių. Man labai rūpi tai, kad tos kalbos uh, apie milijardą įvairiems fondams, kurį ketiname skirti, norėdami padėti Turkijai, iš tiesų virstų konkrečiais darbais, kad finansavimas iš tiesų būtų vykdomas, nes likščioliniai mokėjimai į pasaulio pagalbos mastu programą nėra pakankami tiek iš ES, tiek iš valstybių narių pusės. Antra, labai svarbus klausimas yra imtis ir imti šalinti karo priežastis ir neleisti to padaryti tai šaliai, kuri aiškiai parodė, dalyvaudama konflikte Ukrainoje, kad nelabai moka taikia elgtis su kaimynais. Kalbant apie tos prieglapščio centrus už ES ribų. Pone Sargentinė ką tik pamėgino užsipulti e, socialistų demokratų frakciją. Noriu paminėti, kad e, taip pat ir konservatoriai bei kitos frakcijos nepalaikė Aldė žaliųjų iniciatyvos nes padėtis yra labai panaši Čekijoje, Slovakijoje, todėl reikia imtis kitokių žingsnių, tam, kad galėtume spręsti pabėgėlių problemą ir e, organizuoti jų perėjimą per sieną. Daug prasmingiau nei tai yra dabar. Ačiū. Žodis dabar suteikiamas kažkokio. Išklausus tarybos šį rytą atrodo, kad čia yra tiesiog e, skaičiavimo nu, kažkokio tai varžybos e, vyksta. Susidurime su situacija, kuri grėsia ir mintomis žmonių teisėmis. Kai kuriuose šalyse grasinama tiesiog kraštinių dešiniųjų grėsmėmis. Tai gali sukelti socialinę krizę Europoje. Prieš mėnesį Mogherini sakė, kad kalbame apie masinę masinės migracijos krizę. Čia juk e, tie migrantai sudaro 0,1 procento ES gyventojų. Ir viskas. Mes netampame kažkokiais čempionais, jeigu įsileisime 160 tūkstančių žmonių Ar e, jeigu padėsime kažkur pabėgėliams Jordanijoje ar Sirijoje. Tiesiog ta baimė sėjama tam, kad būtų pamintos pagrindinės teisės. Toliau panas Vedenholis. Ačiū pirmininkė. Šį savaitgalį lankiausi su kai kuriais kolegomis Libane ir Jordanijoje ir sugebėjau pats įsitikinti, kokią naštą prisima šios šalys ant savo pečių, jos praktiškai pasiekusios savo galimybių ribas. Taigi sunku įsivaizduoti, kaip atrodys visa situacija, kai jos nebegalės daugiau priimti pabėgėlių. Mes tuo tarpu mažiname savo teikiamą paramą. Liepos mėnesį nuo 27 dolerių per mėnesį parama buvo sumažinta iki 13 dolerių, dėl to kilo ta didžiulė pabėgėlių banga į ES. Aš palankiai vertinu tarybos sprendimą, bijau, kad jis priimtas per vėlai. Tos lėšos turi būti skirtas kuo greičiau, jos iš tiesų turi egzistuoti ir pirmiausia, jų reikia skirti daugiau. Priešingų atvejų problemos, su kuriamis susidursime, bus daug didesnis. Ponas Halahau. Ačiū, pirmininkė. Mano šalis Suomijoje tikisi gauti 50 tūkstančių prieglopšio prašymų šiemet. Tai yra 10 kartų daugiau negu Įprastai per metus gaunama tokių prašymų. Daugiausia tai yra jaunuoliai iš Irako ir Somalio ir už Sakario Afrikos. Jie atvyksta dėl to, kad jiems kontrabandininkai pasakė, kad jie gaus nemokamą būstą, gerai apmokamą darbą ir galės gerai gyventi Europoje. Vietoj to jie atsidūrė e, prigrūstuose prieimimo centruose, e, palapinėse ir neturi ką veikti, nes nei būstų, nei darbo nėra. Ateina žiema, bus 10 tūkstančių nusivylusių, susierzinusių jaunų vyrų e, mūsų gatvėse. Pone pirminkė, pavojinga ir neatsakinga leisti tokiai nekontroliuojamai imigracijai į Europą ir jos viduje. Mums reikia sienos, geresnės sienos kontrolės ir greitesnio gražinimo sistemos visos Europos mastu. Ačiū. Toliau, e, ponia Grisbek. E, Mes jau daug mėnesių sutarėme dėl to, kad tas iššūkis, su kuria susiduria Europa ir valstybės narys, yra istorinio masto, humanitarnė krizė, su kuria susidurėme šiandien, tik didėja e, ne tik ties išorinėmis ES sienomis, tačiau taip pat ir Europos viduje kartu su Marydės Arnės mes lankėmės Balkanuose prieš keletą dienų ir tai, ką pamatėme, yra patys niuriausi vaizdai nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Vyrai, moteris, vaikai visiškai išsekė, <clears throat> laukiantis iš Europos kitokio atsako, e, kitokios pagalbos, apie kurią kalbėjo ponas Junkeris ir todėl ypač e, tos šalis, kurias supa ES, Makedonija, Serbija ir esančios ties ES išorinėmis sienomis turi gauti daugiau paramos, reikia ne tik koordinuoti veiksmus ties išorės sienomis, tose pabėgėlių centruose, tačiau taip pat reikia derinti veiksmus su e, visomis šalimis tam, kad būtų organizuojamas geriau prieglopščio suteikimas ir prieimimas tų pabėgėlių reikia skubos tvarkantis veiksmų, kadangi žiema artėja. Tyliai timing. Ponios ir ponai, prašau visų laikytis pasisakymui skirto laiko, nes negalime e, dar pusvalandžiui vėlinti balsavimu. Kalbėkite. Jeigu visi kalbės e, vieną minutę ilgiau, e, debatai užsitęs dar pusvalandžiu. Toliau. Pone Matijas. Ačiū. Pone pirmininkė, pone Šmitai, pone Timirmansai. Turėtume kalbėti apie pabėgėlių humanitarinę padėtį Europos Sąjungoje, tačiau apie tai dar nieko neišgirdome, išgirdome norų sąrašą. Niekas nekalbėjo apie humanitarinę situaciją. E, kaip žmonės registruojami, E, žmonės yra sunumeruojami, su, sukišami į traukinius ir paskui paliekami likimo valiai. E, patalpinami į buvusias koncentracijos stovyklas. Tokia yra humanitarinė padėtis daugelio Europo, pabėgėlių Europos Sąjungoje. E, sutartis, kurią jūs, ponai, patvirtinote, teigia, kad Europos vartybės tai pagarbs orumui, laisviai, įstatymo viršenybei, taip pat žmogaus teisų užtikrinimas, taip pat ir mažumų narių žmogaus teisų užtikrinimas. Ponai, e, to sutarties negalima taikyti selektyviai. E, visiškai atmetate tą sutartę. Kaip elgsite su Orbanu? Ar jis, jam taip pat bus pritaikytos išimtis taikančią sutartį? Įsijungite mikrofoną. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, galime tik džiaugtis e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos sprendimais, bet norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, Europos Sąjungos valis, kandidatės vakarų Balkanuose, e, kurios yra migrantų maršruto e, maršrute turėjo būti pakvestos, o buvusio sovietų bloko valstybės turėtų geriau skirti sprendimus, kurie primami su kažkuo ir sprendimus, kurie primami dėl kažko. Kolegoms taryboje norėčiau priminti, kad sprendimų primimas kvalifikuota balsų dauguma kurį sveikinu, yra drasus žingsnis tik tuo atveju, jie yra pasirengę nueiti visą kelią, nes kitu atveju e, sustojus pusiaukelėje ir pritaikius sankcijas dėl nesilaikymo sprendimų, tik tai dar išpučia tą politinį teatrą. Ponas Natal. Pone pirmininkė, norėčiau visų pirma suabejoti šių diskusijų pavadinimu. Kok, Tai ta krizė, kurią išgyvena Europa, yra pabėgėlių krizė. Tačiau viską pakreipėte taip, kad jums politiškai būtų patogiau. Noriu pažymėti, kad dabartinė krizė Europoje yra ne pabėgėlių krizė, o ekonominių migrantų krizė. Ir tai ne tik mano nuomenė. Uh, Tai yra Slovakijos premjero Roberto Fiko nuomonė. Jis sakė, kad 90 procentų žmonių atvykstančių į mūsų žemyną yra nepabėgėliai, jie yra ekonominiai migrantai. Eurostatas, jūsų statistikos rinkimo institucija, m, konstatavo, kad 85 procentai žmonių atvyksta ne iš Sirijos, o iš Pakistano, Albanijos, Nigerijos ir Gambijos. Taigi neba, neižeidinėkime žmonių intelekto ir pavadinkime krizę tikruoju jos vardu, kad ir kaip politiškai, korektiškai tai skambėtų, ponė Timermansai. Tai yra ekonominių migrantų krizė, o ne pabėgėlių krizė. Pone Timermans, žmonės iš skurdesnių valstybių juda į turtingesnės ir tai darydami pažydinėje tarptautinę teisę. Ir e, skeista, kad mes nieko nedarome, mes net skatiname tai. Ir tai susiję ir su saugumo aspektu. ISIS jau pasakė mums, kad jie užtvindys mūsų žemyną islamistų lunatikais. Ar darote ką nors, kad tam pasipriešintumėte? Ne, elgėtės priešingai. E, statote į pavojų mūsų piliečių gyvybės, tų žmonių, kurie čia stebi posėdį. E, skatinate tuos žmonės lipti į laivus. Vokietijos institucijos praeitą savaitę pranešė, kad vienas iš trijų sirų pasiekiančių Vokietiją, atvyksta su padirbtais pa, pasais, juos galima nusipirkti Turkijoje už, 3, už 750 eurų. Kod ES pamatiniai principai yra e, žmonių judėjimo laisvė, o dabar e, suteikiame ir džihadų judėjimo laisvę ir aš bijau, kad labai netoli ateityje mūsų rankos bus dėl to sukruvintos. Ačiū. Mr. Nutal. Pone Nutalai, Dėl posėdžio tvarkos. Taip, ponia pirminkė, aš maniau, kad parlamento nariai visi išrinkti žmonių per ES rinkinių. Pone Timerson, jūs esate komisijos narys. Jūs neturite teisės trukdyti parlamento nariams kalbėti. Mes irgi buvome išrinkti, sako panas Timersonas. Atsiprašau, Kolegos, prašau tvarkos. Turime taisyklės, kurio turi laikytis ir išrinkti nariai. Tiek jūs, tiek kiti. Pone Nutelai, norima Jums užduoti klausimą. Prašom, ponas Kan. 30 sekundžių. Klausimas yra toks. Lankiausi Libane, Jordanijoje Irake ir Serbijoje. Viskas, ką mačiau, buvo pabėgėliai. Noriu pono Notolo paklausyti. Trijų, trijų metų berniuko kūnas, kai buvo rastas, kas jis toks buvo? Jis buvo šeimos, kuri buvo Turkijoje, gyveno daug metų vaikas. Iš tikrųjų, Jo tėvas norėjo nuvykti į Kanadą, kad statytų naujus dantis. Klausimas yra toks. Mūsų žemynas užplūdo, mūsų žemyną užplūdo migrantai, o Saudo Arabija, Kataras, Kuveitas, Bahreinas, e, Junktinė Arabo Emiratai absoliučiai nieko nedaro. Pavyzdžiui, Saudo Arabija pasiūlė pastatyti 200 mečečių Vokietijoje, Tai yra beprotybė. Mes turime saugoti savo sienas. Honorevole Kudryčka. Pane Kudrycka. Panie dobrze, że w końcu Komisja Europejska. Pone pirmininkė, pats laikas komisijai suprasti, kad privalomos kvotos e, migrantams nėra teisingas būdas išspręsti problemas. Aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų, iš tikrųjų pradėsime spręsti migracijos šios priežastis. Mums reikia užtikrinti sienų apsaugą tiek Graikijoje, tiek kitur. Tai yra būtina sąlyga sprendžiant e, šią problemą. Migrantų gražinimas, karštųjų vietų e, problemų sprendimas yra būtinybė. Pasakykite man, ar tos šalis, kurios priima pabėgėlius, kaip e, užtikrins saugumą? Kai kurie iš kairės ir iš dešinės tiesiog įpučia ugnį iš šią migracijos diskusiją. Mums, ponia pirmininkė, reikia šio bei to kito. Mums reikia organizuoti sienų apsaugą, kad galėtume jas kontroliuoti. Taip pat mums reikia ir plačios informacinės kompanijos, kurie tikintų vietos bendruomenės, kad pabėgėlių prieimimas nėra grėsmė jums, tiesiog jų žmogiškumo įrodymas. Ačiū. Toliau, pane Makavan. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmą kartą mūsų parlamentas aptarinėja šią problemą tai yra pabėgėlių krizės tiek vidaus, tiek išorės aspektus. Man atrodo, to holistinio požiūrio trūko iki šiol mūsų diskusijoje. Lankiausi Turkijoje prieš tris savaitės su vystimosi komiteto delegacija ir mes matėme, kad mūsų politikos e, suderinimo trūksta. Aišku, reikia kalbėti su Turkija, nes be to nieko neišspręstame. Mums reikia daugiau įtraukti jungtinių tautų agentūras matome, kad jų e, biudžetai mažina, reikia tai pakeisti. Taip, mes matėme pabėgėlius Turkijoje, matėme vaikų praradusių, netekusių galūnių. Mums reikia daugiau išteklių, mums reikia e, užtikrinti švietimą tiems vaikams. Tos šeimos praranda viltį, dėl to jie vyksta čia. Todėl mums reikia užtikrinti vaikų švietimą, teisėtą perkelimą ir e, teisėtus kelius e, užtikrinti jiems iš tų stovyklų atvykti į Europą. Reikia remti ir nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba kraštuose vietose. Sorry, there is a, there is a blue card for you. Do you... E, kolega nori užduoti Jums klausimą, ar atsakysite. Prašom, 30 sekundžių. Ar siūlote, kad reikia nutiesti e, autostradą Islamo valstybei per visą Europą? Kas atsitiks Europai? Norite pakeisti visą Europos esmę, tai yra beprotybė. Pasakysiu Jums, ką aš žinau. Prieš 15 Nigelas Faražas Britų visuomeniai sakė, kad reikia daugiau daryti, kad paremtume Sirijos pabėgėlius. Dabar galime tai padaryti. Ar jūs sakote, kad tokio žmonių iš vis nėra? Jūs politikos neturite, tiesiog užsiimate pigią rinkiminę kampaniją. Onorevoli, vi ricordo che le blue card. Noriu priminti, kad Mėlynųjų kortelių procedūra yra skirta tam, kad būtų užduodami klausimai parlamentarams, kurie kalbėjo ką tik. Mėlynoji kortelė neskirta tam, kad būtų skelbiami pareiškimai arba kad būtų polemizuojama tarp frakcijų, taigi prašau laikytis taisyklių. Krasnodėmškis dabar. Ačiū, pane pirmininkė. Padėtis pabėgėlių stovyklose už ES ribų yra dramatiška, būtent tam e, joms reikia skirti didžią dalį humanitarinės pagalbos. Gerai, kad mes tai pagaliau supratome, reikia taip pat galvoti ir apie tai, kaip kovoti su tragedijos priežastimis, o ne simptomais. Tam reikalinga visiškai kitokia politika, galbūt netgi kariniai veiksmai. Mes neišspręsime problemos atverdami galimybės ir savo e, išorės sienas visiems pabėgėliams ar nelegaliems migrantams. Šiandien net Vokietija suprato, kad turi ribotas galimybės ir pagaliau vokiečiai taip pat grįžta į tikrovę ir, ir nesugebės visų pabėgėlių priimti ir išganyti viso pasaulio. To mes nesugebėsime ir Europos parlamente turime aiškiai pasakyti, kad uh, priverstiniu būdu perkeldami pabėgėlius ir laikydami juos šalyse, kurios nėra pasirengusios jų priimti, taip pat neįspręsime šios problemos. Ačiū. Pana Krasnodėmškis, norime užduoti Milnosios kortelės klausimą, ar norite atsakyti. Etheridge. Ačiū už Jums, už Jūsų pasisakymą. Man jis patiko. Ar sutinkate, kad vienas gėdingiausių dabar per visą krizę įvykusių dalykų, pabėgėlių, migrantų krizę, kada kaip ją bevadintumėte, e, kenčiančių žmonių įvaizdžio panaudojimas siekiant paveikti visuomenės e, E, nuomonę ir keičiant e, sienų kontrolės politiką. Žmonės labai aktyviai e,